Good afternoon, dear colleagues. We will start. Labas vakaras, kolegos. Pradėsime posėdį, aš kalbėsiu ispaniškai, tad susiraskite vertimą. Buenas tardes a, a todas y, y a todos. Agradecerles su presencia en esta comisión. Visiems labas vakaras. Sveikinu susirinkus į komiteto posėdį. Dėkoju, kad dalyvauja komisijos narė Jūrova. Pirmasis punktas – darbo tvarkės patvirtinimas. Jei niekas neprieštarauja, tai patvirtiname darbo tvarkę. Kitas klausimas – diskusijos su ponė Jurova, jos turėtų baigtis 9 valandą, bet jeigu baigsime anksčiau, tai galėsime aptarti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir po to perėsime prie kitų klausimų nuo 9 valandos. Dabar pirmininkės pranešimai. Jūs turėjote gauti dokumentus. E, lyčių lygybės institutas atliko tyrimą. Jo tema – lyčių lygybė sprendimų prieimimo procese. Tikiuosi, kad šitas pranešimas jums bus naudingas. E, dokumento kopijas galite rasti salėje. Dabar perinu prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Ačiū komisijos nariai Jūrovai, kad sutiko atvykti ir dalyvauti šiame posėdėje. Mes norėtume pas, pa, pa, padiskutuoti apie politikos prioritetus lyčių lygybės rytyje. Pirmiausia, kalbės komisijos narė, po to kalbės frakcijų koordinatoriai. Po to ponė Jurova atsakys į klausimus. Jeigu liks laiko, galėsime surenkti antrąjį klausimų raundą. Viskas priklausys nuo laisvo laiko, nes poniai Jurovai reikės skubėti į plenarnį posėdį, tad nežinia, ar užteks laiko antrajam klausimų raundui. Kalbėtųjų laiką ribojame Jam skiriame tris minutės, kad būtų galimybė surenkti tą antrąjį raundą. Dabar žodis komisijos nariai Jurovai. Pirmininkė, gerbiami nariai, malonu man vėl su jumis vėl kalbėtis ir apžvelgti pažangą. O konkrečiai pažangą 2015 metais ir pristatyti jums kitų metų planus. Iš anksto atsiprašau, kadangi, kaip pirmininkė sakė, greitai turėsiu skubėti į plenarnę, e, plenarinį posėdį, nes e, turėsiu pakeisti susirgusį kolegą. Tai neplanuotas dalyvavimas plenarinėme posėdėje. 2016-2019 metų strategija buvo paskelbta gruodžio 3 dieną joje nurodyta, kaip komisija savo e, kompetencijos e, metu nori pagerinti situaciją lyčių lygybės rytyje. Komisija yra pasiryžusi sieti, siekti lyčių lygybės, taip kaip nurodyta 2016 metų programoje. Ketiname tęsti komisijos darbus, kurie buvo vykdomi šioje srityje 10-15 metais. Žinau, kad jums e, daugeliu iš jūsų netiko dokumento statusas, jūs pageidavote komunikato. Noriu patikinti jūs, kad dokumento statusas nėra mažiau svarbus. Aš lygiai taip pat pasišventusi šiam klausimui kaip ir jūs. Per savo karjerą esu mačiusi daugybę strategijų, kurios būdavo vien tušti žodžiai ir jokių darbų. Ir netaip svarbu, ar dokumentas pavadintas darbo dokumentu ar komunikatu. Svarbiausia, kas jame numatoma. Prioritetinės sritys išlieka. Pastaraisiais mėnesiais vykdėme konsultacijas taip pat ir su jumis. Ir jos patvirtino, kad prioritetinės rytys atitinka Europos lyčių lygybės pakto prioritetus iki 20 metų. Penkias rytis išskirčiau. Didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir ekonominį nepriklausomumą. Antra, mažinti darbo atlygio ir pensijų skirtumus kovoti su moterų skurdu. Trečia, skatinti moterų ir vyrų lygybę sprendimų prieimimo srityse. Ketvirta, kovoti su smurtu, padėti aukoms. Ir penkta, e, padėti moterims ir skatinti moterų teisės visame pasaulyje. Šiuose penkiose srityse mes nustatėme daugiau kaip 30 konkrečių veiksmų. Tai visos komisijos visų narių įsipareigojimas. Taip pat strategijoje, kaip pagrindinis principas nustatomas lyčių aspekto integravimas į visas politikos rytis. Lyčių lygybės aspektą mes integruosime į visas ES politikos rytis, taip pat į visas finansavimo programas. Nustatyti laiko grafikai ir rodikliai Taip pat nustatytas tam tikras matas, pagal kurį pažanga bus matuojama. Dėl ekonominio nepriklausomumo mes norime, kad moterys daugiau dalyvautų darbo rinkoje, kad būtų panaikintas praga. Mes norime spręsti dirbančių tėvų ir globėjų problemas, Mes norime stebėti, kaip įgyvendinama socialinio saugumo direktyva, mes norime skatinti moterų verslumą ir naikinti moterų migrančių patiriamas kliūtis, integruoti jas į darbo rinką. Gerai, kad Europos parlamentas ėmėsi vertinti, kokie išorės faktoriai trukdo moterims labiau užsimti verslu. Kartu su kolegomis Tyson, Imerman, Timmermans ir Dambrovskis mes ėmėmės iniciatyvos dėl darbo ir laisvalaikio pusiausviros. Pagrindiniai elementai yra šie. Ambicingas pasiūlymų paketas, tai ir teisės pasiūlymai, ir kiti pasiūlymai dėl motinystės, tėvystės atostogų ir globėjų atostogų. Antra, sustiprinti e, nuostatas dėl lankstaus darbo valandų. Toliau. Leisti labiau dalytis globėjų pareigomis vyrams ir moteriams ir stiprinti lyčių lygybę. Mes tarėmės su socialiniais partneriais, kokios krypties mums reikėtų laikytis tarėmės ir su visuomenė. Kviečiu Jūs dalyvauti tame konsultacijų mm, procese, kuris vyks iki vasario 17 dienos. Norėčiau išgirsti jūsų pasiūlymus dėl šių svarbių pasiūlymų apie ekonominį nepriklausomumą. Toliau. Direktyva dėl moterų dalyvavimo įmonių valdybose. E, Prisiminkė 2012 metų direktyvos dėl lyčių lygybės gerinimo mm, įmonėse ir jų vadovybėse. Mes tęsime glaudų darbą su valstybėmis narėmis, kad lyčių lygybė sprendimus primančiuose sluoksniuose gerėtų. Taip pat ir žiniasklaidos, mokslinio tyrimų srityse. Aš bendarbiauju su savo komisijos kolegomis ir jų tarnybomis. Mūsų pastangas turėtų duomenys. Mes renkame duomenys kartu su Europos lyčių lygybės institutu. Dabar apie direktyvą. Dešimt valstybių narių pasipriešino, todėl mes negalėjome EPSCO taryboje praeitą savaitę pasiekti bendrojo požiūrio. Negaliu nuslėpti savo nusivylimo, nes pažangos nepasiekėme, nors komisija labai stengiasi. Valstybėms buvo suteikta pakankamai laiko, buvo išspręsti subsidiarumo klausimai, buvo įrašyta lankstumo nuostata, kuri leistų valstybės išlaikyti nacionalinės priemonės. Aš aiškiai pasakiau, šito svarbaus pasiūlymo nesilpninsiu, neatskiesiu. Ir jis liks komisijos prioritetu kitais metais, Olandijai pirmininkaujant. Dirbsiu, kad šis projektas susilauktų sėkmės. Trečia, norime mažinti skirtumus darbo užmokesčio ir pensijų, kurios gauna vyrai ir moterys. Tai tiesiogiai susijęs su darbo rinkos kliūtimis. Atliksime įvertinimą direktyvos dėl lygaus traktavimo, taip pat įgyvendinsime įvairovės hartiją. Taip pat e, vykdysime 2014 metų e, direktyvą, e, rekomendaciją, atsiprašau, dėl skirtumų darbo užmokestyje. Mes toliau remsime moterų ir mergaičių skaitmeninius įgūdžius, įvairias švietimo sritis ir taip pat moterų įsidarbinimą IKT sektoriuje. Dirbsiu kartu su kitais komisijos kolegomis ir jų tarnybomis. Kartu su Tyson mes e, sprendžiame e, darbo atlygio skirtumų problemą, ypač kosis. E, kosis kontekste mes rengiame tam tikrą rodiklių sąrašą. Lakrytį parlamente kalbėjau apie būtinybę mažinti smurtą prieš moteris, taip pat didinti paramą aukoms, gerinti jų galimybės kreiptis į teisingumą ir didinti visuomenės suvokimą šitos problemos. Čia galima prisiminti Stambulo konvenciją. Mes taip pat vykdysime aukų teisių direktyvą, kartu su, e, taip pat gerinsime duomenų patikimumą kartu su Eurostatu. Kursime tam tikrą duomenų platformą apie moterų lytinių organų žalojimą ir sieksime tos praktikos ir kitų panašių žalingų praktikų panaikinimo. Norime E, propaguoti lyčių lygybės klausimą ir išorės santykiuose. Pagal jungtinių tautų 2013 metų planą mes turime užtikrinti, kad ES jos viduje ir išorėje nesiskirtų. Turime parengę planą, kaip didinti lyčių lygybę, vykdant e, ES išorės politiką. Mano kolegos Mogerinė ir Nemica vadovaus tam procesui. Dabar baigdama tarsiu porą žodžių apie finansavimą. Kad pasiektume tikslų, turime skirti pakankamą ES finansavimą. Strategija apžvelgia, kiek finansavimo reikės. O tai 6,7 milijardo eurų 2014-2020 metais. Jie skiriami padidinti lyčių lygybę. Tikiu, kad šitie veiksmai taps stipriu pamatų veiksmams e, artimiausiais metais ir kad atitinka parlamento 2015 metų išvadas. Niderlandai taip pat yra įsipareigoję dirbti lyčių lygybės klausimais ateinantį pusmetį. Dabar aš pasiruošusi su jumis aptarti konkrečių veiksmų įgyvenimą, kaip pagerinti darbo ir laisvalaikio pusiausvyrą dirbantiems tėvams, kaip užtikrinti Stambulo konvencijos įgyvendinimą ir kaip priversti valstybės narės atsižvelgti į lyčių lygybę sprendimų prieimimo procese. Aš mielai dirbsiu su jumis kartu, kad mes kartu pagerintume padėtį lyčių lygybės srityje. Ačiū. Muchas gracias, señora Jurova. Eh, como he dicho al inicio. Eh... Ačiū labai komisijos narė Jurova. Eh, Kaip ir minėjau pradžioje, dabar suteiksime galimybę pasisakyti kolegoms, koordinatoriams, frakcijų koordinatoriams visų pirma. Ir kalbėjimo laikas bus apribotas iki trijų minučių. O vėliau, jeigu turėsime pakankamai laiko, suteiksime galimybę ir kitiems kolegoms užduoti klausimus. Dabar EPP frakcijos vardu, ponė Levy. Merci, Madame la Présidente. Merci de me donner la parole en premier. Ačiū, ponė Pirinkė, aš dėkuoju už tai, kad sutikite man žodį. Aš esu apie frakcijos koordinatorė ir aš norėčiau neišnaudoti visų trijų minučių, aš norėčiau perduoti dalį man skirtą laiko kolegijai. Todėl aš kalbėsiu tikrai labai labai trumpai, labai konkrečiai, nes žinau, kad labai daug noriu norėtų pasisakyti, norėčiau tik tai e, padėkoti komisijos nariai už, tai, už jos e, įsitraukimą į šį darbą, už tai, kad ji tikrai yra atsidavusi šiam darbui ir uh, ji rūpinasi tais klausimais, kuriais užsima FAM komitetas ir praeitais metais, e, iš tikrųjų, nuo praeitų metų, nuo to laiko, kai jūs pradėjote dirbti šias pareigas, jūs labai daug ką padarėte ir Ir FAM komiteto nariai remia ir ponio Jūrovą, ir kitus komisijos narius, ir matome, kad jie tikrai visiškai atitinka Europos piliečių lūkesčius ir mūsų lūkesčius. Mes puikiai suprantame, kad dėl prie, formalių priežasčių, dėl to, kad yra per daug formalumo, formalumų, labai daug procedūrų ilgų, dar negalima buvo parengti dokumento, kuris buvo parengtas ankstesnės komisijos, bet svarbiausia yra turinys, o ne forma. E, tai, kad jūs e, esat e, dokumentą ats, užsimimas moterų, moterų klausimų sprendimas 2016-2019 metais, manau, kad yra svarbus ir Jame yra išdėstyti dalykai, kurie, kurie mums rūpėjo ir rūpė rūpės ateityje labai pragmatiškai siekiant rezultato veiksmingumo, e, norint parengti labai gerus, aiškius e, pasiūlymus ir tam, kad valstybės narės atsižvelgtų juos ir jūs taip pat stengiatės įtikinti jas, kad reikia e, įgyvendinti visus pasiūlymus ir mes visuomet esam pasiruošę jūs pareng, paremti e, valstybėse narėse ir visur kitur ir perduodu žodį kole, kitiems norintiems pasisakyti. Dėkuoju. Muchas gracias, señora Legrip, en nombre del grupo ESAN. Dėkuoju, poniai Legrip. Pone Ina, dėkuoju, ponė pirmininkė, aš dėkuoju komisijos nariai už jos uh, pasisakymą jūsų ko gero nenustebins tai, kad aš nepritariu tam, ką pasakė mada e, ponė Liogrip. Aš manau, e, dėl formos, aš manau, kad forma taip pat yra svarbu. Manau, kad komunikatas suteikia tam tikrą statusą uh, tam dokumentui, apie kurį jūs ką tik kalbėjote. Ir to komunikato pagrindu visa komisarų kolegija gali imtis veiksmų. Jūs esat komisijos narė atsakinga už da, lyčių lygybę, bet ten, ten yra klausimų, kuriais, o, o, kurie patenka kitų komisijos narių kompetenciją, pavyzdžiui, socialinių reikalų. Da, už socialinės reikalus atsakingų komisarų, už finansavimą atsakingų komisarų kompetenciją. Ir man atrodo, kad forma iš tikrųjų yra svarbu ir gal mes čia galėtume jums padėti, jei jums atrodo, kad tai būtų naudinga, norite gyvendinti jūsų paminėtos politikos prioritetus. Ir Mes žinome, kad ir valstybės narės taip pat norėjo turėti, turėti strategiją ir todėl mes norėtume, kad vis dėlto jūs siektumėt, kad būtų paskelbtas komunikatas. Toliau, jūs kalbėjote apie kovą su smurtu prieš moteris ir tai yra nepaprastai aktuali tema, apie ją daug buvo kalbama, mes matėme kad jūs tikrai e, labai aktyviai įsitraukėt e, į visas mūsų pastangas. Ir šiandien kalbama, pavyzdžiui, apie e, Stambulo konvencijos ratifikavimą. Kada? Kada konkrečiai tai įvyks 2018, 17, 18, 19 metais? Taigi kokia yra reali situacija šiuo metu? Be to, mums rūpi tikrai ir migrančių teisės ir tų moterų, kurios prašo prieglopšio Europoje, nes labai dažnai būtent tos moteris patiria smurtą. Dar vienas dalykas, tai yra darbo ir šeimos suderinimas. Jūs žinote, kad mes tikrai buvome labai nusivylę, kai komisija atsijėmė motinystės atostogų direktyvos pasiūlymą, jūs sakėte, kad pasiūlysite kažką naujesnio ir konkrečiai, ką jūs ketinate padaryti. Ir e, dėl tėvystės atostogų direktyvos. Ar jūs imsitės iniciatyvos kažkaip įspręsti e, problemas, jei e, socialiniai partneriai pasipriešins e, jūsų pasiūlymui? Mes taip pat manome, kad reikia lyčių lygybės rodiklius įtraukti į visus, visus mūsų uh, E, į visas mūsų rengiamas ataskaitas ir e, dokumentų rinkinius, nes tai yra nepaprastai svarbu. Dėkoju. Dėkoju toliau Alde frakcijos vardu. Pane Vilder. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos narė už tai, kad jie atvyko ir už tai, kad jie papasakojo mums apie savo darbą. Mes jums esame už tai dėkingi. Aš turiu du trumpus klausimus, nes aš taip pat norėčiau perduoti kelias minutės savo kolegiai. Ir pirmas klausimas, ir iš esmės aš kalbėsiu apie tą patį, apie ką ką tik kalbėjo kolegė, tai yra apie darbo ir šeimos suderinimą. Aš norėčiau pabrėžti, kad Mes matome, kad jūsų pastangos komisijoje tikrai duoda gerų rezultatų, jūs tikrai labai aktyviai dirbate ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką komisija planuoja nuveikti e, šio klausimo, kokia yra jūsų strategija, komisijos strategijos ir jūsų konkrečia strategija komisijoje, tam, kad galima būtų įveikti pasipriešinimą taryboje. Antras klausimas yra susijęs su inicia, iniciatyvomis siekiant įtvirtinti LGBT e, bendruomenės teisės. Kaip jūs raginsite pirmininkaujančią šalį geriau gyvendinti tą iniciatyvą ir ypač atsižvelgiant į tai, kad Niderlandų vyriausybė nagrinėja galimybę siekti politinės reakcijos į šią iniciatyvą? Dėkoju. Toliau ponia Albrecht Guja. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti komisijos nariai Jūrovai už tai, kad jį pas mus atvyko šį vakarą. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs tęsite dialogą su mumis, nuolat su mumis bendraujate. Na, prisipažinsiu, mes esam susirūpinę tata. Nes kai koks nors dokumentas yra pateikiamas kaip darbinis dokumentas, tai, yra, tai tas dokumentas turi darbinio dokumento statusą. Ir man atrodo, kad tokius svarbius klausimus negalima da, įtraukti į, tik į darbinį dokumentą. Mes žinome, kad da, Kiekvieną dieną daugybė vyrų ir moterų kovoja už moterų teisės ir mes norėtume jiems padėti. Ir darbinis dokumentas tikrai nėra tas formatas, kuris tiktų šiuo atveju. Nes reikia kalbėti ir apie kontracepciją, ir apie teisę nutraukti neštumą ir daugybė kitų dalykų. Ir aš manau, kad mes turėtume stengtis nusiųsti kur kas aiškesnį signalą. Ir manau, kad uh, turime e, beje ir tarpusavį susitarti konkrečiai, ko siekiame. Toliau. Kalbant apie tai, kaip galima būtų patobulinti šį dokumentą, aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti ekonominiams klausimams. Galima, pavyzdžiui, konkrečiau kalbėti apie vyrų smurtą prieš moteris Ir aš manau, kad mums reikia pagalvoti apie galimą Europos parlamento ir tarybos partnerystę, nes akivaizdu, kad mums reikia politinės paramos. Nes kitaip, jeigu mes to nepadarysime, tai nuvilsime visus, kas užsijima žmogų, moterų teisėmis. Žalieji. Dėkoju ir aš norėčiau padėkoti Jums savo frakcijos vardu ir Aš esu įsitikinus, ponė Diurova, kad kiekvienas šioje, esantis šioje salėje žino, kad jūs tikrai labai atkakliai kovojate už moterų teisės, už lygias galimybės. Bet vis tiek aš turiu Jums pasakyti, kad, kad mes esam labai nusivylę, tai kad tai yra tik tai darbinės dokumentas. Esam net pasimetę. Ir aš suprantu, kad gal Jūs tikėtės kitos reakcijos iš mūsų, Ir aš manau, kad reikia kalbėti ne vien apie tai, kad reikia elgtis pragmatiškai ir kalbėti konkrečiai kiekviename dokumente. Tai yra savame suprantama. Todėl ir aš apsiribosiu tik tai keturiais konkrečiais dalykais. Ir gal atsakysite labai atsar, a, a, konkrečiai, kokių teisinių žingsnių ketinama imtis dėl motinystės ir tėvystės atostogų. Ar ketinate pateikti teisė, kurios pasiūlymą? kuris pakeistų atsimtą motinystės atostogų direktyvos pasiūlymą. Mes dėl darbo ir šeimos suderinimo, mes žinome, kad valstybės narės taryboje tam priešinasi. Ką pirmininkaujantį valstybę Niderlandai galės savo pirmininkavimą padaryti? Toliau, smurtas prieš moteris. Be abejo, aš manau, kad jei ES prisimtų prie Stambulo konvencijos, būtų tai, tai būtų svarbus žingsnis. Bet aš dar norėčiau jūsų paklausti, ar iš tikrųjų bus pateikti kažkokie pasiūlymai iš šio klausimų, nes panašu, kad tokių gandų buvo. Jums tikriausiai yra žinoma ir apie tai, kad mes rengėme pranešimą dėl moterų galinimo skaitmininėme amžiuje. Uh, Ir per diskusijas paaiškėjo, kad moteriams šioje srityje būtų labai svarbu pagerinti prieigą prie finansavimo, ypač toms moteriams, kurios verslininkėms, kurios dirba e, skaitminių technologijų srityje. Ir aš norėčiau todėl jūsų paklausti apie finansavimą. Ar tie pinigai, kurie bus skirti skaitminiai darbo tvarkiai įgyvendinti, ar iš tų pinigų galima bus kažkiek skirti būtent moteriams, nes mes matome, kad e, labai tikslinių kai nėra tikslinių programų, tuomet moteris gauna kur kas mažesnį finansavimą nei joms būtų reikalingas. Taigi gal galėtumėt pakomentuoti ir šį finans, su finansavimu susijusiu klausimą. Dėkuoju, poniai. Reikia FD. Dėkuoju ir labas vakaras. Norėčiau pasveikinti komisijos narę. Uh, Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau ir negirdėjau visos jūsų kalbos. Bet jau jūs kalbėjote apie labai aktualias temas, pavyzdžiui, kalbėjote apie kovą su smurtu prieš moteris ir uh, minėjote ir migraciją. Tai yra labai aktuali tema, Bet to žinoma, kad po teroristų išpolių Paryžiuje taip pat situacija tik pablogėjo. Matome, kad kad musulmonėms vis sunkiau yra ginti savo teisės. Ir gali būti, kad ateityje smurtas prieš jas tik tai didės o situacija ir taip jau yra apgailėtina. Toliau, kaip galima būtų skatinti verslą, uh, užtikrinti, kad daugiau moterų dirbtų uh, valdybose. Mes be abejo norėtume, kad uh, moteriams būtų kuo geriau atstovaujama aukščiausių lygmenių versle. Bet mes nemanome, kad tokią priemonę galima primesti verslui. Torė, įmonė, tą įmonės turėtų daryti savanoriškai. Ir dar vienas dalykas, jei mes pažvelgsime į Europos socialinės apsaugos sistemas, kaip galima būtų jas patobulinti, kokias nu, papildomas priemonės galima būtų įdėkti tam, kad galima būtų patobulinti moterų padėtį ateityje. Dėkuoju. Dėkuoju. Baigėme pirmą klausimų ratą. Klausimus pateikė koordinatoriai ir dabar sutikiu žodį komisijos nariai, kad jie sureaguotų. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimus. Aš pasistengsiu atsakyti į visus klausimus, jei spėsiu per man skirtą laiką. Pirmiausia, šio dokumento forma ir mūsų strateginio darbo e, statusą Prieš metus aš dalyvavau klausimuose ir beje nebuvo labai malonu juose dalyvauti, turiu prisipažinti, bet kažkas manęs paklausė apie šią strategiją ir aš pažadėjau tokią strategiją pateikti per protingą laiką. Ir pasakiau, kad toje strategijoje bus išdėstyti pagrindiniai tikslai, prioritetai, veiksmai, pamatuojami rodikliai, finansavimo sąlygos ir bus nurodyta, kokios įstaigos bus atsakingos už visus tos veiksmus. Ta aš ir padariau. Gal įvyko šioks toks nesusipratimas. Kai aš kalbu apie strateginį darbą, aš turiu galvoje strategiją, kuri yra konkreti, kurioji kuri gali būti realių plan, planavimo, komisijos darbo planavimo instrumentu. Bet tuo dokumentu taip pat galės pasiremti ir visi kiti, kas e, užsijama lyčių lygybę. Aš puikiai suprantu jūsų poziciją ir suprantu ir ministrų, kurie mane tikrai labai smarkiai pirmadienį, praeitą savaitę kritikavo. Jie sakė, kad e, kritikavo tikrai smarkiai. Ir buvo kalbėti apie tai, kad tai yra tik tai darbinis dokumentas. Bet aš manau, kad uh, tai neturėtų pakengti šio dokumento veiksmingumui, nes vienaip ir kitaip reikia įgyvendinti tai, kas yra parašyta šiame dokumente. Aš nenoriu nuvertinti jūsų užsakytos kritikos ir ko gero, jei sėdėčiau jūsų vietoj, tai tikrai kritikuočiau uh, tokį komisijos žingsnį. Uh, Nes dabar mes kalbame apie doku, dokumentą, kuris turi visiškai kitokį teisinį statusą nei kiti dokumentai. Bet galiu Jūs patikinti, kad jeigu Jūs palyginsite šį dokumentą su ankstesnė strategija, ir aš nenoriu kritikuoti savo pirmtako, pamatysite, kad Anksčiau turėta strategija neturėjo konkrečių tikslų, kuriuos galima būtų realiai pamatuoti. Mes netgi atlikome įvertinimą, gan toks storas gavosi dokumentas ir jame yra parašyta, kas nepasiteisino, Ir kai mes tengiamės, kai rengėme tą dokumentą, ieškojome, kokių realių rezultatų buvo pasiekta gyvendant tą strategiją ir nieko neradome. Ir tai vyko, mes manome, dėl to, kad tie tikslai nebuvo aiškiai apibriešti. Todėl mes norėjome apibriežti tikslus, nurodyti, kaip matuosime rezultatus ir iš esmės tai yra susiję su atskaitomybė. Ir aš esu tam pasiruošusi. Pane Arantka sakė, kad e, ma, man teko sunki užduotis atsakyti už moterų klausimus, lyčių lygybės klausimus komisijoje. Na, aš pasakyčiau, kad tai tikrai nėra sunkiausia mano darbo dalis, nes kolegos tikrai remia mano mintis dėl lyčių lygybės. Ir taip pat galiu pasakyti, kad mes stengiamės uh, įtikinti kolegas, kurie rengia įvairius pasiūlymus, kad jau į juos būtina įtraukti kažką, kas sustiprintų moterų teisės. Taigi aš vadinsiu šį dokumentą strategiją. Ir šis dokumentas buvo parinktas po tikrai labai ilgų konsultacijų su kolegomis ir kolegos tikrai yra atsidavę šiai temai už transportą, už mokesčius, už aplinkosaugą, sveikatą. Uh, ir kiti kurai, e, komisijos nariai, kurie yra nurodyti dokumente, tikrai mane parėmė. Ir tai yra aiškus signalas e, iš komisijos pusės. Ir man įdomu bus sužinoti, kokia bus valstybių narių reakcija į šį dokumentą. Ja sužinosime pavasarį. Aš kreipiausi valstybės narės, atsakingus ministrus ir paprašiau, kad jie uh, suvaidintų savo vaidmenį, kad jie rengdami savo nacionalinius planus atsižvelgtų į mūsų e, strateginį, e, strateginį dokumentą, tam, kad mes realiai galėtume pasiekti realių rezultatų. Ir aš norėčiau kreiptis į Jūs ir paprašyti tuo paties. Aš norėčiau, kad visas dėmesys būtų sutilktas į turinį Jei jūs mane kritikuosite dėl to, kad nepakankamai aktyviai kovojame su smurtu prieš moteris, aš e, tą žinę išgirsiu, suprasiu, kad, kad jūs norite, kad mes aktyviau dirbtume. Taigi pažvelkime į turinį ir ne, neskirkime tiek dėmesio e, formai. Yra labai daug dalykų, kuriuos galima pasiekti priimant teisės aktus, bet yra daug dar daugybė kitų dalykų, kuriuos galima, reikia, galima įgyvendinti ne teisėkuros priemonėmis. Tai reiškia, kad reikės rengti įvairias kampanijas, reikės rodyti pavyzdį, reikės garsiai kalbėti ir ginti lyčių lygybę ir ginti tas moteris, kurios kenčia nuo smurto ir kitų negandų. Atsiprašau, kad aš gal jau kiek išsiplėčiau. Taigi, darbo ir šeimos sudarnimas labai konkrečiai. Mes pateiksime teisėkuros pasiūlymus po to, kai sužinosime, kokie buvo konsultacijos su socialiniais partneriais rezultatai. Tai turėtų įvykti po vasario ketvirtosios dienos, nes tuomet sužinosime, kokie bus socialinių partnerių pasiūlymai. Jei jų negausime, tuomet sieksime, kad tokie pasiūlymai būtų pateikti. Mes pateiksime pakankamai konkrečius pasiūlymus. Jau beje turime tų pasiūlymų apmatus, kurie yra parinkti mano generalinio direktorato. Ir jei mums bus patikėta uh, renkti šios pasiūlymus, tuomet per pirmą, pirmą kitų metų ketvirtį mes pateiksime šios pasiūlymus. Jei komisija siūlės teisėkuros pasiūlymus, kurie turėtų, kurie turėtų pakeisti motinystės atostogų direktyvą, ar turėtų kažkaip ją pakeisti ir bus ko gero kalbama apie motinystės, tėvystės ir tėvų atostogas. Ir mes kalbėjome, kad motinystės atostogų direktyva buvo pernelik senamadiška, kad ji neskatino vyrų prisimti daugiau darbų namuose. Tokie buvo trūkumai Taip pat tarp trūkumų buvo minėta ir tai, kad visas dėmesys buvo sutelkiamas tik tai į gimdymą ir tai, kas vyksta prieš gimdymą ir iš karto po gimdymo. Taigi mes bandysime tos trūkumus užtaisyti ir kalbėsime apie ilgesnį laiką. Sunku dabar pasakyti konkrečiau, ką konkrečiai, ką, ką, kas konkrečiai bus rašyta tuose pasiūlymuose, nes, kaip minėjau, turime sulaukti dar konsultacijų su socialiniais partneriais rezultatų, pamatyti, ką jie siūlo. Toliau Stambulo konvenciją ir kova su smurtu prieš moteris. Na, prisipažinsiu, tai yra skaudžiausia tema, kuria man, su kuria man tenka dirbti. Aš sakau, kad aš turiu dvi užduotis. Reikia padaryti, reikia padėti stiprioms moterims Ir aš pasisakau už tai, kad stiprios moteris galėtų konkuruoti lygiomis sąlygomis. Ir ant, antra tema, antras darbų baras, tai kaip padėti silpnesnėjams moteriams. Mes išnagrinėjome daugybę e, informacijos duomenų ir matome, kad smurtas prieš moteris yra susijęs su ekonominė žmonių padėtimi. Ir todėl manome, kad mums reikia tokio bendro visą apimančio požiūrio Ir čia reikia da, mažinti atlyginimų skirtumus. Ir ką, kaip galima, galima būtų tai padaryti? Valstybės narys ES turėtų prisijungti prie Stambulo konvencijos, tai būtų svarbus žingsnis teisėkuros srityje. Be to turime spausti valstybės narės, kad jos geriau baustų už smurtą prieš moteris, nes tai yra baudžiamasis nusikaltimas. Be to turime gerai išnaudoti turimas lėšas tam, kad surenktume kampanijas tarp uh, žmonių ir taip pat, kad ap, tinkamai parengtume tuos darbuotojus, kurie padeda moteriams, kurios nukentėjo nuo smurto. Dėl teisėkuros, čia aš galiu paminėti aukų teisų direktyvą, kuri yra labai svarbi Šiandien mes žinome, kad tik tai nuo 10 iki 15 procentų moterų praneša apie tai, kad prieš jas buvo smurtaujama, ypač kai tas smurtas yra susijęs su lytiniu smurtu. Ir tikrai tai yra nepakankamas skaičius. Mes turime apginti nukentėjusiųjų moterų teisės. Aš puikiai suprantu, kodėl moteris nenori eiti į policijos komisariatą. Ir Aš puikiai suprantu, nes tas e, kvailas policininkas gali e, jos paklausti, tai gal tu e, provokavai tą vyrą, gal tu, tu kažką padarėjai, kad jisai taip elgėsi. Ir taip yra dėl to, kad egzistuoja tam tikras požiūris į moterį ir mo, moteris yra auka ir jaučiasi, kad kartu dar ir kit, tam tikro kito požiūrio, e, nu, kenčia nuo kito, nuo neigiamo požiūrio į save. Taigi nukentėjusios moteris turi žinoti, kad uh, jų teisės tikrai bus ginamos geriau. LGBT. Niderlandai, kurie pirmininkaus, pažadėjo, jūs klausite apie tai. žadėjote, kad būtų geriau įgyvendinama vienodo elgesio direktyva. Iš tikrųjų, ji nėra gerai įgyvendinama šiuo metu. Ji yra susijusi su e, ir biudžeto klausimais, nes tenai yra nurodyti dalykai, kurie turėtų, yra nuostatos, kurios yra susijusios su tam tikros e, įrangos neįgaliesiems įrengimu. Ir valstybės narys greitai paskaičiavo, kiek tai joms kainuos, bet mes turėtume stengtis valstybės narės įtikinti elgtis konstruktyviau ir Niderlandai pažadėjo, kad jie taip pat to sieks. Be to vyks ir konferencija šiuo klausimu ir kartu su pirmininkausiančia Olandija mes rengsime kampaniją, rengsime taip pat įvairius renginius, kurie bus skirti nediskriminavimui skatinti, bus taip pat e, keičiamasi geriausia praktika, ginant LGBT teisės ir e, siekiant lygybės ir lygių teisų visiems. Ir žinau, kad e, Olandai tikrai žino, kaip galima būtų keisti padėtį šioje srityje. Na kągi, man liko tik dvi minutės ir aš turiu bėgti. Dėkuoju Jums už Jūsų klausimus ir da, e, tikiuosi, kad mes ir toliau labai sėkmingai maloniai bendradarbiausime. señora jourová puesto que ha quedado una larga. labai ačiū komisijos narei Tiesą sakant, yra dar ilgas sąrašas kolegų norėjusių užduoti joms klausimus. Taigi, jeigu jūs, komisarė, sutiksite, sekretariatas dar leis pasisakyti kai kuriems nariams, surinks jų klausimus ir atsiūs joms raštu. Deja, diskusijos šio klausimu turi baigtis, nes komisijos narė Jūrova turi, vyk, turi eiti į plenarinių posėdžių salę. Okay, uh, let's, let's continue. I, I am not uh, <laughs> monitoring the time great, okay. You, you know, this is extraordinary. Tai situacija yra iš ties išskirt, išskirtinė, aš norėčiau čia likti, bet dėja mano kolega susirgo ir aš turėjau perimti jo darbus parlamente. Bueno, vamos a, a dar eh, tres palabras eh, y que pueda contestar. Por favor, hagan preguntas concretas. Aš suteiksiu galimybę pasisakyti trims nariams. Prašau užduoti konkrečius klausimus. Nekartokite to, kas jau buvo pasakyta. Pone Bedir. Predsjednice, pa ja bih željela... Madame Petir. Hvala, hvala lijepo. Pone Petir. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti e, ponios Jūrovos apie lygių e, galimybių direktyvą. Ką jūs darysite tam, kad ši direktyva būtų gyvendinama da, a, siekiant padėti neįgaliesiems? Mes žinome, kad diskriminacijos apibrieštis kartais kelia problemų. Ir verslininkai sureagavo į ir pasakė, kad ši direktyva jiems nėra, netinka ir todėl aš e, norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs e, pradėtumėt spręsti šią problemą, nes e, mes turime užtikrinti lygias galimybės visiems ir neįgaliesiems taip pat. Ir gal jūs galėtumėt užtikrinti, kad visos diskriminacijos formos būtų taip pat traktuojamos vienodai, nes e, žinome, kad e, diskriminacija dėl lyties ir dėl neįgalumo tai yra vienodi dalykai iš esmės. Od trzech lat forsuje się parytety w zarządach spółek. Wykorzystanie tak. Per pastarosius trejus metus buvo daug neligumų valdybose. Ir tokia korporatyvinė komandų dvasia turėjo padidinti BVP 27 procentais. Galbūt tai ir tiesa, bet būtų tinkama išklausyti ir verslininkų pusės, nes balansas yra susijęs ne tik su strateginiu mąstymu ir planavimu, bet ir su įgyvendinimu. ir valdybose, valdybų skaičius yra susijęs su gero darbo vietų moteriams skirimu. Norvegija buvo geras pavyzdys, 40 procentų e, moterų dirbo valdybose, tačiau rezultatas nebuvo toks geras, nes 98 procentai vykdomųjų direktorių vis tik dar yra vyrai ir tose valdybose, kuriuose moteris turėjo dirbti, buvo sustabdytas ties minimalia riba. Galim pažiūrėti į Latviją. Moteris dirba kai kuriuose valdybose, tačiau tai nekeičia bendros skaičiaus. Mano klausimas, ar jūs ketinate tęsti darbą didinant moterų skaičių aukščiausiose valdybos sluoksniuose? Ir jeigu taip, kokius pasiūlymus komisija ketina pateikti, kad labiau mot, daugiau moterų įtrauktų į įmonių valdymą? Tack så mycket. Pone Hed. Dėkuoju, dėkuoju už tai, kad e, jūs sutikėte mums dar šiek tiek laiko ir aš galiu užduoti savo klausimą. Man tikrai labai gaila, kad mes neturime tikros strategijos. E, kalbame tik tai apie darbinį dokumentą. E, mes turime daugybę įvairiausių strategijų dėl kovos su alkoholizmu, dėl neįgaliųjų, dėl bet ko. Ir tikrai labai keista, kad mes negalime parengti teisinę prasme su e, tvirtesnės, aiškesnės pozicijos, aiškesnio dokumento. Kad ir ką sakys e, kolegos, aš manau, kad strategijos reikia. Jūs taip pat sakėte, kad komisijoje kolegos jūs remia, bet mes to ne, vis, tą, ne visuomet pas, pastebėme. Mes kovojame už moterų teisės visuomet. Ir matome, kad dažnai komisijos nariai neskiria pakankamai dėmesio moterų klausimams. Aš suprantu ir jūsų poziciją, bet reikia taip pat suprasti ir tai, kad visi, kas kovoja už moterų teisės, kiekvieną dieną, daugiau nei 50 metų jau buvo, vyksta šį kovą. Ir kągi mes pasiekėme negaliu pastebėti labai daug pažangos. Kodėl taip yra? Kodėl ir šį kartą parengiamas tik tai darbinis dokumentas? Gal jūs galėtumėte labai paprastai paaiškinti? Jūs sakėte, kad ankstesnė strategija buvo taip prastai, bet manęs nepatenkino toks jūsų atsakymas. Dėku, dėkuoju toliau, ponia Morvai. Az Európai Bizottságba gyakorlatilag minden tagállam küld egy-egy biztost. komisijoje dirba kiekvienos valstybės narės komisaras, bet komisarai aišku neatstovauja savo pačių valstybėms narėms. Visos valstybės narės yra vienodai atstovaujamos ir komisija turėtų spręsti problemas ir gilintis į jas. Kaip jums atrodo, ar yra solidarumas demonstruojamas vidurio ir rytų Europos moteriams? Tokie didžiuliai skirtumai egzistuoja tarp moterų vakarų pasaulyje ir rytų bei vidurio Europoje. Jūs taip pat, komisarė, esate kilusi iš vidurio ir rytų Europos. Bet egzistuoja milžiniški atlyginimų skirtumai slaugė ryt, rytuose uždirba dešimt kartų mažiau negu jos kolegė Austrijoje. Ir pavyzdžiui, e, didžiulis skirtumas e, tarp e, mokytojų ir slaugių darbo užmokesčio Vengrijoje ir Austrijoje. Ir skirtumas uh, kalbant apie moteris, yra dar didesnis nei kad kalbant apie vyrus. Taigi be jokios abejonės reikia imtis priemonių. Ar jūs nesutinkate, kad šimtai tūkstančių moterų Vengrijoje socialinės apsaugos darbuotojos, mokytojos, slaugės vargsta, kaip jūs galėtumėte išreikšti ir pademonstruoti joms solidarumą. Tai buvo pirmas mano klausimas. Antras klausimas. Uh, Jūs e, jaudinatės dėl to, kad moteris migrantės susiduria su sunkumais. Kaip jūs e, ketinate pasirūpinti tomis moterimis, kurios jau čia gyvena? Kaip ketiname kovoti su smurtu prieš tokias moteris? Klinda gandai ir aš norėčiau paklausti, ar jie yra teisingi. Komisija tyria ir nagrinėja smurto šaltinį. Kalbant apie moteris ir vyrus. Dabar mums dar reikia pažiūrėti į migracijos poveikį moteriams Europoje. Ir mano kitas e, klausimas Ar jūs planuojate dar ir šį klausimą išsameu nagrinėti? Senora Jurova tiene la palabra. Pone Jurova, prašom. Yes. So, I will go quickly. Pasistengsiu greitai atsakyti. Por, por favor, eh, he intentado, de verdad, he intentado dar la palabra a todas las. Pirmininkė. Suteikiau galimybę pasisakyti visiems koordinatoriams, taip pat suteikiau galimybę pasisakyti visiems pagal atitinkamą tvarką. Žinau, kad ir kiti kolegos nori užduoti klausimus, bet komisijos narė turi išvykti ir mes jai turime skirti laiko atsakyti į klausimus. Ačiū. Ši direktyva užpildo spragą antideminiskracinėje srityje ir tai yra, aš manau, 2008 metų direktyva ir aš čia nieko negaliu pakeisti, nes tai yra galutinis patvirtinimo taryboje etapas. Kalbant apie kvotas ir koordinatorė uždavė panašų klausimą. Mes norime, kad būtų įgyvendinta moterų valdybose direktyva. Ji nesako, kad aukštos kokybės fantastiškai geri vyrai bus pakeisti nemokančiomis ir skaityti ir neišsilavinomis moterimis. Ir kaip aš sakiau, direktyva skatina sąžiningą konkurencingumą. Kandidatai turi atitikti konkretus kvalifikacinius reikalavimus, patirties, išsilavinimo ir kitokius reikalavimus. Ir kai yra du lygus kandidatai, tai tas kandidatas, kurių lyties asmenų valdyboje yra mažiau, bus priimtas prioritetinė tvarka. Jeigu, pavyzdžiui, valdyboje konkrečioje daugiau dirba moterų, tai prioritetas bus skirtas vyrams. Jūs turbūt nenustepsite, kad Europoje tokių valdybų nėra. Bet kokiagi yra direktyva šiandien? Ji yra gan neutrali. Ji kalba apie tos lyties asmenis, kurios yra nepakankamai atstovaujamos. Direktyva taip pat sako, kad jeigu nebus teisės aktų, tai prireiks dar nemažai metų, kad mes pasiektume bent jau 30 procentų tikslą. Vis dar 10 valstybių narių priešinasi Jos kalba apie subsidiarumo problemą, kuri, aš manau, jau yra išspręsta pritaikius lankstumo e, straipsnį. Kalbant apie solidarumą, ne, manau, kad jo nėra ir tai mus silpnina. Vyrai taip gerai palaiko ryšius tiek įmonėse, tiek organizacijose, tiek valstybėse narėse, tiek Europos Sąjungoje, kad mes turėtume pasistengti tai pakeisti. Kalbant apie moteris migrantės, aš šį smurto prieš moteris klausimą jau kėliau teisingumo taryboje ir aš paraginau teisingumo reikalų ministrus valstybėse narėse imtis visų prevencinių priemonių, kad moteris ir vaikai, tie pažeidžiamiausi sluoksniai neturėtų sumokėti kainos. Jie gyvena sudėtingose sąlygose ir dažniausiai jie tampa pirmomis smurto aukomis. Taigi teisingumo reikalų ministrai, mano nuomonė, turėtų dirbti šį darbą ir rūpintis ir prevenciniais klausimais, ypatinga dėmesį skirdami moteriams. Ir bijau, kad laiko daugiau neturiu. Neatsakiau į paskutinį keltą klausimą, taip pat e, nekalbėjau apie IRT ir moteris, bet jeigu jūs turite pasiūlymų, kaip būtų galima išplėtoti šį klausimą, tai aš mielai jų laukčiau. Visai neseniai buvau susitikusi Vašingtone su e, specialistais, kurie sakė, kad skaitmeninė erdvė e, gali puikiai integruoti naujai atvykstančius į Junktinės Amerikos valstijas. Moteris ypatingai yra įdarbinamos pasitelkiant skaitmeninės priemonės. Ir manau, kad kalbant ir apie Europą, ir apie migracijos bangas, tai galėtų būti svarstytina mintis. Jeigu turite novatoriškų minčių, prašau pasidalinti jomis su komisija. Ačiū. Muchas gracias, señora Jurova. Le agradecemos la flexibilidad. Ačiū komisijos narė Jurova. Dėkoju, kad pademonstravote lankstumą. Šio posėdžio metu pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Balsuosime elektroniniu būdu dėl e, pranešimo. Deja, laiko turime nedaug, todėl šio. Taip, pirmiausia balsuosime, o po to dar turėsime aptarti du klausimus susijusius su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Ar visi turite balsavimo korteles? Bueno, pues comenzamos eh, con la votación del informe. Pradėkime balsuoti. Trisdešimt septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 39. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 40. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 42. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 43 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 44 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta. 57 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 61. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 8. Kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 64. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 65 pakeitimas, dalimis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, turiu abejonių, pasitikrinkime, balsuojame dėl 65 pakeitimo antrosios dalies. Baigiame, pradedame tiksliau balsuoti. Balsuoti baigiame. Šešiolika už, nes ponė Hannibal neatsinešė savo balsavimo kortelės. Taigi 16 už. Priimta. 66. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 67 kas už, prieš, susilaikė. Nežinau, pasitikrinkime 67 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 68 kas už prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisinis kas už prieš susilaikė priimta. 71 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. 71 pakeitimas antroji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 66 76 už prieš susilaikė priimta. 77 dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime. 77 pakeitimas, antroji dalis kas už socialdemokratų frakcijos pakaitinis narys turės atsimti savo balsą, nes šios frakcijos narių balsų yra per daug. Priimta. Kur mes dabar esam, klausia pirmininkė. 78. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 79. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 80. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 81. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. 82. Kas už? Prieš susilaikė, priimta 83, kas už, prieš, susilaikė, priimta 84, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 85, kas už, prieš, susilaikė, priimta 86, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Priimta 87, kas už, prieš, susilaikė, priimta 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta 97 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 98. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 99. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Priimta. Šimtasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šimtas antras. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šimtas trečias. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. 104 kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 105 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 7 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Devintas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Rezultatas gan akivaizdus. Priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Keturioliktas, kas už, prieš, susilaikė. Priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Septynioliktas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devynioliktas kas už, prieš, susilaikė, atmesta susilaikė, priimta. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 23 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 kas už, prieš susilaikė atmesta. 25 kas už prieš susilaikė atmesta. 27 kas už prieš susilaikė atmesta. 28 kas už prieš susilaikė priimta. 29 kas už prieš susilaikė atmesta priimta. 30 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 33 pakeitimas, balsuokime. Balsuoti baigiame. Priimta 36. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta ketvirtas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta ketvirtas kas už? Prieš susilaikė, priimta penktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. 26 už, vienas prieš, penki susilaikė. Sveikiname ponę Materą. Bueno, y sin interrupción alguna, eh, vamos al. Dabar galime aptarti paskutinį darbo tvarkės klausimą. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Šitas klausimas išskirstytas į du punktus. Pirmas tai Europos lyčių lygybės instituto biudžetas antrą Europos komisijos. Suteiksiu žodį poniai Matera. Ačiū pirmininkė. Manau, kad iš karto abu šios biudžeto klausimus galime aptarti. Mūsų biudžeto kontrolės komitetas paprašė pareikšti nuomonę apie Vilniuje veikiantį lyčių lygybės institutą ir apie E, Europos komisijos politiką. Institutas Vilniuje buvo įsteigtas 2007 metais. Jo tikslas stiprinti lyčių lygybės politiką sąjungoje ir valstybėse. Ir apie 2014 metų biudžeto įvykdymą audito rūmai paskelbė e, teigiamą išvadą. 2014 metų finansinių metų grinųjų pinigų srautose pažeidimų nenustatyta. Vienintelis vėluojantis mokėjimas, kuris buvo nustatytas, susijęs su veiklos asignavimais ir tai aplinkybės nepriklausė nuo instituto. Auditorumai pagry, e, pagyrė 2015 metų ir 2016 metų strateginį audito planą Žodžiu, jokių trūkumų nenustatyta. Dėl to tikiuosi, kad visas komitetas kitą mėnesį man pritars ir balsuos dėl šio biudžeto įvykdymo teigiamai. Tie kolegos, kurie nori pateikti pakeitimų arba komentuoti, turi tai padaryti iki gruodžio 17 dienos vidurdienio. Toliau antrasis klausimas. ES bendrojo biudžeto lyčių politikos biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Mūsų komitetas lyčių klausimą taiko visoms biudžeto sritims. Turėsime kruopšiai įvertinti 2016 metų biudžetą, nes finansavimas lyčių politikai mažinamas, o ne didinamas. Tokia nemaloni realybė. Norėčiau pabrėžti biudžetų skyrių dėl lygybės ir piliečių teisių. Labai mažai e, finansavimo numatyta DAFNE programai ir jos tikslams. Mes raginame komisiją DAFNE programai skirti adekvatų finansavimą, nes dabar ta programa tarsi lieka nuskriausta. Nuomonė mes sakome, kad visais biudžeto klausimais reikėtų integruoti lyčių lygybės klausimus ir jiems skirti pakankamai biudžeto. Pastaraisiais metais aš esu dirbusi pranešėja arba šešėlinė pranešėja ir atidžiai stebėjau biudžeto įvykdymo klausimus FEM komiteto vardu, taip pat stebėjau Vilniaus Europos lyčių lygybės instituto darbą. Taigi galiu kompetitingai kalbėti kolegų vardu. Vis dėlto, jeigu kolegos norėtų užduoti arba pareikšti abejonių, tai turi suspėti pakeitimus pateikti iki 17 dienos vidurdienio. Dėkoju uždėmesį ir atsiprašau, kad kalbėjau e, lyg per galvą versdamasi, bet po 9 jau 23 minutės. Pone Minaru, trumpai kalbėsiu, nes pranešėja teisingai pastebėjo jau vėlų. Dėkoju Jums, ponė Matera, už atliktą darbą. Visiškai Jums pritariu. Institutas Eigia tinkamai tvarko savo biudžetą. E, to instituto parama mūsų komitetui yra nepaprastai svarbi. Pabrėšiu, kaip svarbu bendrabiauti su lyčių lygybės institutu ir numatyti, suplanuoti bendrų projektų ir ateitie. Komitetas turėtų išnaudoti mums suteiktomis darbo priemonėmis ir duomenimis. Antra, aš su jumis sutinku, kad mums reikia išteklių, jog mūsų dokumentai virstų realybę. Mes taip pat turime stengtis, kad biudžete būtų atsižvelgiama į lyčių lygybės klausimus. Požiūris turėtų būti holistinis, visa apimantis. Lyčių lygybės klausimai turėtų būti integruojami į visas politikos rytis. Ačiū. Toliau. Pone Orsan. Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti e, kolegijai Mateirai už jos darbą rengiant šį dokumentą. Aš norėčiau pabrėžti, kad lyčių lygybės institutas tikrai mums padeda atliekant mūsų kasdienį darbą. Ir puiku, kad šio instituto sąskaitos yra visiškai tvarkingos. Aš pritariu dokumentu, kurį parengė Barbara. Ir noriu pabrėžti, kad kad e, Įgyvendinant e, įvairius tyrimus, e, institutas susiduria su kitų išorės, nuo jo, nepriklau, nuo jo nepriklausančių faktorių poveikiu. Ir kartais dėl to iškyla problemų, ypač kai peržiūrimas yra biudžetas. Kartais sunku yra įvertinti ar e, e, vairūs veiksmai turi teigiamą ar neigiamą įtaką, įtaką mūsų siekiamiems tikslams. Ir aš galiu pasakyti, kad e, iš tikrųjų šio instituto darba, darbas prisideda prie lyčių, vyru moterų lyčių lygy, ir apskritai lyčių lygybės. Ir dėkoju už labai konkrečius labai konkretų dokumentą. Eh, Ačiū pirmininkė. Esu dėkinga vicepirmininkiai Barbarai Matera, kad ėmėsi šio darbo parengti mūsų komiteto nuomonę. Be jokios abejonės, nepaprastai svarbu mūsų komitetui bendrabiauti su lyčių lygybės institutu mūsų santykiai su institutu plėtojosi jau keliarius metus. Tai nurodyta nuomonės septintajame punkte. Pone Matera savo darbe tinkamai atskleidžia, kad institutui skirtas adekvatus biudžetas institutas bendradarbiauja ne tik su mūsų komitetu, bet ir platesnėme lyčių lygybės e, laukia. Mm, tai yra mums svarbu. Neišleiskime iš akių šito, e, šito tarptautinio aspekto, nes jungtinės tautos reikalauja pasiekti tikslą, lyčių lygybės tikslą iki 30 metų. Dabar dėl lyčių lygybės vietos biudžete ir dėl instituto parengtų rodiklių. Apie šį rodiklį aš kalbėjausi su Italijos parlamento pirmininku ir pasiūliau naudoti ne tik nacionalinius, bet ir regioninius rodiklius. Galbūt lyčių lygybės institutas čia mums padės. Ačiū. Apie kokį instituto biudžetą mes čia kalbame? Kiek Europos piliečiai moka į tą biudžetą? Aš Europos parlamentare dirbu šešerius metus. Ir mums išdalijo tokius, tokias brošiūras apie biudžetą. Bet e, kokius rezultatus tas institutas pasiekė, gaudamas tokį didžiulį biudžetą? Europos parlamento nariai turėtų gauti kiekybinės informacijos, kas vyksta, kokie tikslai pasiekti. Pavyzdžiui, kova su smurtu prieš moteris. Matome, kad dažnai aukoms realiai nepadedama. Vykdoma tam tikra ideologija, ideologinė kova ir tuo pasitenkinama, bet konkrečios moteris konkrečios pagalbos negauna. Jos vis tiek šiais laikais mušamos, e, prieš jas smurtaujama. Taigi, kam tas institutas konkrečiai leidžia pinigus? Na ir užbaigime klausimų e, raundą, ponė Vena. Ačiū pirmininkė nuoširdžiai noriu padėkoti poniai Matera už dvi nuomonės, jos parengtos puikiai, net nėra ką pridurti. Kolegos Rodos jau viską pasakė. Labai svarbu remti lyčių lygybės instituto darbą. Kitiems metams prašoma papildomų darbuotojų, bet jis ne, tas prašymas nepatvirtintas. Dėl 2014 metų biudžeto patvirtinimo. Mes turėtume remtis auditorumų išvadą. Svarbu, kad biudžetas daugiau dėmesio skirtų lyčių lygybės klausimams. Ačiū. Dabar noriu steigti žodį poniai Matera, kad apibendrintų. Ačiū kolegos. Bendrosios diskusijos apie biudžetą paprastai būna nepaprastai nuobodžios. Aš kalbėsiu apie tos punktus, kuriuos jūs minėjote. Pone Vana išvardijo kai kurių dalykų, manau, kad mes sugebėsime sustarti. Kitos kolegės man uždavė klausimų Pirmiausia, norėčiau paraginti jūs įsiskaityti į dokumentus. Viskas yra įrašyta dokumentuose. Instituto biudžetas 7 milijonai eurų. Aš už jūs jaunesnė, tačiau parlamente turiu už jūs šiek tiek daugiau patirties sukaupusi. Ir galiu jūs patikinti, kad jau keliarius metus institutas atlieka nepaprastai svarbų darbą. Būtent renka duomenys apie lyčių neligybės problemas visoje Europoje. Aš tikiuosi, kad jūsų klausimas buvo konstruktyvus. Bet kadangi jis buvo tiesmukas, tai aš taip ir paprastai atsakysiu, paieškokite tų skaičių dokumentuose. Ačiū poniai Materai, iki gruodžio 17 dienos galite pateikti nuomonių pakeitimų ir šios Dienos posėdis baigtas. Dėkuoju už darbą. Linkiu smagaus vakaro.